le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Good... Labas rytas, gerbiami kolegos. Šiandien mūsų laukia rytas, kurio metu daug balsuosime. Balsuosime dėl labai svarbių klausimų. Taigi norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į šį posėdį. Matau, kad šiandien jūsų yra žymiai daugiau negu vakar po pietų, tačiau nepaisant to, vakar dienos popietinis posėdis buvo tikrai labai įdomus. Turiu pasiūlymą, kaip būtų galima pakeisti darbo tvarkę. E, Pone Rovana Plam paprašė, kad dėl jos pranešimo balsuotume antroje vietoje. Taigi pirmoje vietoje balsuosime dėl universaliųjų paslaugų, paslaugų o paskui 13 e, punktą perkelsime vietoj aštuntojo, dėl to, kad ponia Plamp turi pristatyti savo pranešimą kitame komitete. Taigi, pradėsime nuo septinto darbo tvarkės punkto, paskui bus tryliktas, paskui aštuntas, devintas ir taip toliau. Matau, kad niekas neprieštarauja, mes e, padėsime taip kolegiai dirbti keliuose posėdžiuose. Visi atsinešėte, tikiuosi, savo balsavimo korteles Jeigu ne, tai dar galite greitai nubėgti atsinešti. Palaukite truputį. So, Dann geht's also los. Äh, Top 7 Taigi galime pradėti. Septintas darbo tvarkės punktas - universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112. E, Jose Manuel Fernandes yra pranešė šio klausimo. Pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas. Autorius Takula, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 11 kas už, prieš, susilaiko priimta, 12 kas už, prieš, susilaiko priimta, 14 kas už, prieš, susilaiko priimta, 13 kas už, prieš, susilaiko priimta, 15 kas už, prieš, susilaiko primta, 16 kas už, prieš susilaiko primta, 18 kas už, prieš susilaiko primta, 21 kas už, prieš susilaiko primta. 23 kas už, prieš susilaiko priimta. 26 kas už, prieš susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Wer macht die nächste? Willkommen. Abstimmung ist beendet. Balsavimas baigtas. 56 už, nie, vienas prieš, niekas nesusilaikė, sveikinu pranešėją poną Fernandes. Sveikinu patvirtinus pranešimą dėl pagalbos telefono numerio 112. Mes tikrai tuo padėsime daugeliu Europos piliečių, nes bus vienas universalus numeris. Dabar, kaip jau minėjau, balsuosime dėl 13 darbo tvarkės punkto. E, energetikos infrastruktūros prioritetai iki 2020 metų ir vėlesnio laikotarpio. Pranešėja Rovana Plamp. Pradėsime balsuoti. Jan Gebrandi. Noch nicht? Pirmasis pakeitimas turėtų būti kolegos Gerben Jan Gerbrandai. Kas atsitiko? Kokios problemos?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 So, es sieht so aus, als ob alle ihre Voting List hätten. Gi, manau, kad visi jau turi balsavimo sąrašus prieš akis ir pradame nuo pirmojo pakeitimo gerbin Jan Gerbrandį, kas už, antras, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, už, prieš, susilaiko, priimta. 125 už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko priimta. Devintasis. Aštuntą grįžtame ir balsuojame kortelėmis. EPP frakcijos vienu atstovu per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas atmestas. Devintasis. Už prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis už prieš susilaiko dar kartą balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Vienuoliktasis. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. Dvyliktasis. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. Tryliktasis. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. Ketvirtasis. Už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 21 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dar kartą. 22 pakeitimas. Baigiame balsuoti atmesta. 23 už prieš. Susilaiko priimta. 24 už prieš. Susilaiko priimta. 25 už prieš. Susilaiko priimta. 26 už prieš. Susilaiko atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 B už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas dėl šio pranešimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 56 už, 3 susilaikė, 1 prieš. Taigi sveikiname kolegę Rovaną Plamp. Ir linkiu kuo geriausios sėkmės jums, kolegė, kitame posėdėje. Tuo labiau, kad jūs įdėjote labai daug darbo, remdama šį balsavimo sąrašą. Dabar aštuntasis darbo atvarkė klausimas. Balsuosime dėl pranešimo dėl galimų priemonių išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti daugiau nei 20 procentų analizės ir anglės dioksido nutekėjimo rizikos įvertinimo. Pranešėjas yra Bas Eichhut. zulässig, möchte ich sagen. Ja. Ja, wir haben äh, einen Antrag auf Roll Call Votes, sowas gibt es auch. Buvo paprašyta dėl vardinio balsavimo, dėl antro ir antro A pakeitimų. Todėl, kadangi buvo pateiktas toksai prašymas, norėčiau paklausti, ar kas nors yra prieš vardinį balsavimą. Uh, tai tuomet ketvirtadalis mūsų narių, tai yra 16, turėtų atsistoti. Matau, kad yra daugiau negu 16, taigi priimtas vardinio balsavimo prašymas. Dann gibt's das. So. Es geht jetzt los mit Kompromiss Nummer. Taigi, pradėsime balsuoti. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso, kas už prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas. Balsuosime vardiniu balsavimu, taigi elektroniniu būdu. Also, Balsuoti baigiame. 53 už, 7 prieš, 1 susilaikęs, priimta. Toliau konsoliduotas pakeitimas numeris 1. Ar tai yra tas vadinamasis antrasis A pakeitimas? Taigi vėl balsuosime vardiniu būdu, taigi balsuojame dėl pirmojo konsoliduoto pakeitimo, pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 36 už 27 prieš, niekas nesusilaikė priimta. Toliau trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kas už, prieš susilaiko priimta, 18 kas už, prieš susilaiko priimta, 19 kas už, prieš susilaiko taip pat priimta. Taigi, tai palengvina, ženkliai palengvina mūsų balsavimą, galime praversti keletą puslapių, nes mes patvirtinome tiek daug kompromisų. Dabar mano sąraše tai būtų 11 puslapis. Tai yra naujas antras A paragrafas ir 98 pakeitimas, jo autorė Sabinė Vils. Čia yra prašom, balsuojama dėl atskirų dalių, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau antroji dalis, kas už? jinai atkrenta, atsiprašau. Toliau balsuojame dėl 101 pakeitimo, oresterosi, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 103, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 104, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Balsuojame dėl 104 pakeitimo. E Vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta 27 už 34 prieš. Toliau 105 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 106 kas už, prieš susilaiko priimta. 107 kas už, prieš susilaiko atmesta. 108 ir kelios dalys tekste. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta, trečioji kas už, prieš susilaiko taip pat priimta, 109 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, toliau kitas puslapis 118 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko taip pat atmesta. Toliau penktas A paragrafas, 121 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas dvidešimt antras ir šimtas dvidešimt trečias identiški pakeitimai kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas dvidešimt šeštas, kas už, prieš, susilaikė atmesta atrodo reikia patikrinti. Taigi balsuojame dėl 126. Abstimmung beendet dann. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara atmesta. 124 pakeitimas. Kas už? Prieš turime patikrinti. Balsuojame dėl 124 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Dabar priimta ta pačia balsų persvara. Tačiau du kolegos neturi balsavimo kortelių, todėl neaišku, koks yra tikrasis rezultatas. Todėl Šimtas, 115 atkrenta, dėl jo nereikia balsuoti. Toliau 128. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 129. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 130. Kas už? prieš susilaiko priimta. 131. Kas už prieš susilaiko atmesta. 136. Kas už prieš susilaiko patikrinsime. Balsuojame dėl 136 pakeitimo. E Vienu EPP nariu per daug. Vis dar per daug. Dabar gerai, balsavimas baigtas. Atmesta. 135 kelios dalis, pirmoji dalis kas už, prieš. Patikrinsime. 135 pakeitimo pirmoji dalis. Beendit. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis kas už. Ji atkrenta. Antroji dalis atkrenta. 134 pakeitimas kas už prieš, susilaiko, priimta. 132 atskiros dalis tekste, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas trisdešimt septintas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas trisdešimt aštunto. E, Horstas Štenhartas nori patikrinti 137 pakeitimą, taigi tikriname, balsavimas pradedamas. Beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 138 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, 139. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 140. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 141. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 142. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 100. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 143. Abstimmung beendet. Baigiame balsuoti. Turėsime pakartoti balsavimą, nes paskutinę minutę vėl vienu EPP nariu buvo per daug. Taigi dar kartą balsuojame dėl 143 pakeitimo. Dėja, nepasisekė, būtų buvę labai gerai. Ir vėl vienu EPP nariu per daug. Dabar gerai. Ir vis tiek rezultatas lieka toks pats, taigi atmesta. 144 Fransuos Grostet pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 145 kas už, prieš, susilaiko priimta. 100. 146 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 149. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 148 kelios dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis atkrenta. 147 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 151 dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 152 pakeitimas atkrenta. Balsuojame dėl 151. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Toliau 164 ir 165 pakeitimai. Kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Norite patikrinti? Gerai. Tikriname. Apšimum beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 166 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 167 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko. Kažkaip neaišku. Nemačiau liberalų rankų. Patikrinsime 167 pakeitimą, pradedame balsuoti. EPP Vienu EPP nariu per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. 168 pakeitimas kas už. Atsiprašau, jis atkrenta. 167 originalus tekstas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Norite patikrinti gerai. Apšimum beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ne visai aiškiai kelia rankas. 168 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Įtre pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Įtre antras. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Įtre ketvirt. Atsiprašau, įtre trečias. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta Atmesta. Itre ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Itre šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Baigiame balsuoti. priimta. Toliau norėčiau pasveikinti įtres pranešėją Romaną Siselį, ar ne? Jūs juk buvote pranešėję dėl šio pranešimo. Toliau 220 pakeitimas, kas už? 220. Prieš susilaiko, priimta. Patikrinsime 220 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. trys žmonės nebalsuoja, nes yra 64 nariai. Taigi atmesta. Į 39 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko priimta. Į 311 kas už? Prieš susilaiko priimta. Į 317 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 169. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 170. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 171. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 173 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 174, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta, antroji kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime antrąją dalį. E Vienu EPP nariu per daug, dviem nariais per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. 31 už 31 prieš, vienas susilaikęs atmesta. Šimtas septyniasdešimt penktas pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji, e, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 176, kas už, prieš, susilaiko priimta susilaiko Priimta. 177. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Antroji dalis atkrenta. Trečioji taip pat. 178 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 179 kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. 180 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta patikrinsime. Balsuojame dėl antrosios dalies. Vienu EPP nariu per daug. Jūs šiandien labai stropus. Baigiame balsuoti atmestą. 181. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 183. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 184 kas už, prieš, susilaiko priimta. 185 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 186 ir 187 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 188 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, antroji dalis atkrenta, atsiprašau. Šimtas aštuoniasdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 197 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Įtrė 36 pakeitimas. Patikrin, patikrinsime, balsuojame dėl 197 pakeitimo. E Vienu EPP nariu per daug turite išsiaiškinti tarpusavyje. Atmesta. 197 pakeitimas atmestas. Fransos Grostet labai tiksliai išvelgia rezultatus. Įtrė 36 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 198 kas už, prieš susilaiko atmesta. 199 kas už, prieš susilaiko atmesta. 201 kas už, prieš susilaiko priimta. 202 kas už, prieš susilaiko atmesta. 206 pirmoji dalis kas už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už prieš susilaiko priimta. 207 kas už prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 207. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 16 A paragrafas naujas, 217 pakeitimas, ar ne? Dėl jo nebalsuojame, atsiprašau. Taigi 17 naujas paragrafas, 229 pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Prie, kas prieš? Susilaiko priimta. Į 34. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 230 pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko taip pat priimta. 231 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 232 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 233 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 234, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Norite patikrinti antrąją dalį, gerai tikriname. EPP ima. Vis dar vienu EPP nariu per daug, dabar gerai. Balsavimas baigtas. Šį kartą įvertinau teisingai. Priimta. 235. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 237. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 203 ir 204 identiški pakeitimai. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 328. Kas už? 328. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 238. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 239. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta priimta. 241 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 242 kas už, 242 kas už, prieš, susilaiko priimta. Norite patikrinti, galime patikrinti. Balsuojame dėl 242 pakeitimo. Man atrodo, kad jis priimtas. Dabar, kaip išsiaiškinsime, ar dega žalia raudona šviesa, galime baigti balsavimą yra priimta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas ir įtrė trisdešimtas. Kas už? Atsiprašau, dar turime balsuoti dėl 243 Holger Kramer pakeitimo. Kas už? Prieš. Patikrinsime. Balsuojame dėl 243. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 244 ir įtrė 30 pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 245. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 246 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 247 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 248 atkrenta. 249 kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad priimta, bet galime patikrinti. Tikriname. 249 pakeitimas. Apšimum beendet. Baigiame balsuoti. Priimta. 250 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 251 kas už. Prieš susilaiko priimta. 252 ir 253, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į 321. Atsiprašau, į 319. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Įtrė 21. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Įtrė 28. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Įtrė 29. Kas už? Prieš susilaiko priimta į 332, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į 331, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Į 335, kas už, prieš, susilaiko priimta. Įtre 37, kas už, prieš susilaiko priimta. 117 pakeitimas. Dar reikia balsuoti dėl įtre 38 pakeitimo pirmosios dalies. Kas už? Prieš Dabar visiškai neaišku, koks yra rezultatas, reikia patikrinti. Vėl vienu EPP nariu per daug. Baigėme balsuoti. Aišku, kaip diena. 117. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Sulaiko atmestą. Šimtas septynioliktas. Pirmoji dalis. Balsuojame dar kartą. Baigiame. Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaiko priimta. 254 už, prieš, susilaiko, atmesta. 255 už, prieš, susilaiko, atmesta. 257 už, prieš, susilaiko, priimta. Itra 42 už, prieš, susilaiko, priimta. Itra 44 už prieš susilaiko priimta. 259 už prieš susilaiko priimta. 260 pirmoji dalis už prieš susilaiko pasuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. Du šimtai šešiasdešimt pirmas už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta, tačiau yra kolegų, kurie apskritai nebalsuoja. Priimta. 262 už, prieš, susilaiko, turime dar kartą pasitikrinti balsuodami kortelėmis, balsuojame. EPP frakcijoje vienas per daug. Atmesta. 263 už prieš. Susilaiko atmesta. ITR 41 už prieš Dar kartą, ITR 41. Aiškiau kelkite rankas už, prieš, susilaiko, priimta. 273 už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt ketvirtasis pirmoji dalis prieš susilaiko atmesta. Palsuojame dar kartą kortelėmis dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Kelkite aiškiau rankas. Priekyje sėdintys nekelia rankų, todėl tenka balsuoti kortelėmis. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 285 už. Prieš. Susilaiko priimta. 286 už. Prieš susilaiko atmesta. Gerai, tikriname dar kartą. 286 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Du šimtai 93 už, prieš, susilaiko, atmesta. 294 už. Prieš, susilaiko, atmesta. 295 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 297, 67 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dar kartą kortelėmis, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 298 už prieš susilaiko atmestą. Titra 42 dalis. Už prieš susilaiko primta. 26 A naujasis punktas. Kas už? Priimta. 320 už prieš laiko atmestą. 321 už prieš laiko atmestą. 323 už, prieš, susilaiko, dar kartą balsuojame kortelėmis. Balsavimas baigtas. Atmesta. 322 už. Prieš. Dar kada tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Sekantis pakeitimas atkrenta. Dabar 326 pakeitimas, kurį patikė Holger Kramer. Kas už prieš susilaiko tikrinami kortelėmis. Baigiame. Priimta. 327 už, prieš. Panašus rezultatas turime balsuoti kortelėmis, kad įsitikintume. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime. Atmesta. 329 už. 329. Ar kas nors už? Prieš. Susilaiko atmesta. 320. 300. Sako. Tai pasitaisiu. Pirmininkas 300. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 330 balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta. 331 už prieš. Susilaiko priimta. Itra 47, pirmoji dalis už prieš. Visą laiko priimta. Antroji dalis už prieš. Visą laiko atmesta. Itra 48 už prieš. Dar kartą. 48 įtrė. Kas už? Prieš. Priimta. 49 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Dar kartą norime grįžti prie įtrė 49. Balsuojame kortelėmis. Baigėme balsuoti. Šį kartą pritarta. Kitas pakeitimas atkrenta. 340 ir 329 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Žinojo, žinojo, kad norėtumėt pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Matot? Atrodo, kad ne visi atsinešė savo korteles. Todėl rezultatai kartais skiriasi. 341 už, prieš, susilaiko, dar kartą tikriname. Ar visi balsavo? Tada balsavimas baigtas. Priimta. 400, 343. Už, prieš, vis laiko priimta. 344 už, prieš, susilaiko, balsuojama kortelėmis. Ar visi balsavo, baigėme balsuoti. Atmesta. Trys šimtai penkiasdešimt penktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 346 už prieš susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 347 už. Prieš. Susilaiko priimta. 351 už prieš susilaiko priimti. 348 už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 449 už prieš susilaiko vėl turime pasitikrinti balsuodami kortelėmis. Baigiame balsuoti. Priimta. 152 Gardinį Berlado. Pirmoji dalis. Reiškia nereikia balsuoti. Atkrinta ir 353 atrodo. 255. Eja Rita Korhola pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 356 už, prieš, susilaiko, priimta. 357 su visais pakeitimais už, prieš, susilaiko, priimta Pasuojame kortelėmis. Visi balsavo. Baigėme. Atmesta. Dėl originalaus teksto. Kas už? Prieš. Priimta. ITRE 50 už prieš. Susilaiko balsuojame kortelėmis. Baigime balsuoti. Atmesta. 360 už prieš susilaiko atmesta. 358 už, prieš, priimta. Aš sakau, priimta. Bet vis tiek jūs norite pasitikrinti gerai. Taigi šiandien yra daug pagėdaujančių pasitikrinti balsuodami kortelėmis. Taigi, kas už balsuojame, baigiame priimtą. ITRE 52 359. Reikia balsuoti už jį, kas už. Prieš. Šis laiko priimta. Kitra 52. Kas už. Prieš. Šis laiko. Balsuojame. Kortelėmis. Visi balsavo? Taigi baigėme. Atmesta. 361 už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame dar. Pasitikriname kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Itra 53 už. Prieš susilaiko priimta. 54 itra už. Prieš susilaiko priimta. Itra 55. Pirmoji dalis už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Prieš susilaiko priimta. Itra 56 už, prieš susilaiko balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Itra 57, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. Itra 58 už, prieš susilaiko priimta. Itra 59 už, prieš susilaiko atmesta. Itra 61 dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 362 pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimtas. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. Dabar konstatuosios dalies pakeitimai. Pirmasis, antrasis, trečiasis, kas už, prieš išlaiko priimta. Penktas. Antroji dalis. Kas už antrąją dalį? Už. Prieš. Išlaiko atmesta. Dėl dar sudalies balsuojame dar kartą kortelėmis. visi balsavo, baigiame balsuoti. Printa. Nächstes Mal früher überlegen. Penktasis pakeitimas. Pirmoji dalis. šeštas, septintas yra vienodi. Tuomet kas už abu prieš sveiko priimta. Aštuntas už prieš sveiko priimta. Devintas už prieš sveiko priimta. Dešimtas už prieš suslaiko priimta. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmesta. 12 už prieš susilaiko priimta. 13 už prieš susilaiko atmesta. 14 už pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš išlaiko. Grįžtame dar kartą prie šio balsavimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 16. Pirmoji dalis už prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, priimta, 17 už, prieš, susilaiko atmesta, 18 už, 17 dar kartą kortelėmis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 19 už. Prieš. Suslaiko. Balsuojame kortelėmis. EPP frakcijoje vienu balsuojančiu per daug. Baigime balsuoti. Atmesta. 20 už. Prieš. Susilaiko priimta. 27 už. Prieš. Susilaiko priimta. Itra B. Konstatuojama dalis už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. 29 už, prieš, susilaiko atmesta. 30 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko tikriname. socialdemokratų frakcijos vienas per daug. Baigime. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Dar kartą balsuojame dėl antrosios dalies kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečioji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Trisdešimt devintasis ir keturiasdešimtasis pakeitimai, kas už. Prieš. Priimtas. 42. Už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41. Už prieš susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Taip pat atmesta. 51. Kas už? Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigime balsuoti. Priimta. 52 pirmoji dalis už prieš. Susilaiko. Tikriname kortelėmis. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Nereikia balsuoti dėl antrosios dalies. ITRE A konstatuojama dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt aštuntasis pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 59 pakeitimas pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimt antras pirmoji dalis prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 56. 65. Už prieš susilaiko atmesta. 66. Už dėl 65. Pasuojame kortelėmis. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 67 pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Šešiasdešimt aštuntas pirma dalis. Už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta, trečioji dalis už prieš susilaiko irgi priimta. Puiku. Ir baigiamasis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. EPP vienu kolega per daug. Visi balsavote? Atrodo taip. Tuomet baigiame balsuoti. 44 už, 14 prieš, vienas susilaiko. Bas Aikodą sveikiname, pranešėją su puikiai atliktų darbų, geru rezultatu. Dėkoju visiems, sekretoriatum, šešėlim pranešėjams, kolegijams ir kolegoms iš ITRE kurie rengė šitą pranešimą, jį pateiksime plenarniai sesijai. Tęsime darbą. Toliau balsuosime dėl vaisių sulčių. Tai yra devintasis mūsų darbo atvarkės punktas. Visų pirma, Karl Schröter pasisakys dėl darbo tvarkos. Yes. Um, I would like to ask the Commission or maybe the legal service about consolidated amendments 1 and 2. Because... Būt uh, teisės skyrius galėtų pareikšti savo nuomonę dėl pirmo ir antro pakeitimo, kadangi ankstesnėme komisijos pasiūlyme buvo sakoma, jeigu cukros bus įdėta į nektarą, tai tai turi būti parašyta etiketėje, kurioje nurodamas produktas. Tačiau konsoliduotose E, pakeitimuose yra pakeičiama ta šita mintis. Jeigu jūs e, neįdedate cukraus, tai jisai patenka į e, gaminio sudėties sąrašą. Jeigu sultyse negali būti cukraus, jeigu negali būti produkto sudėtyje cukraus, tai ar tuomet tai apskritai dera su direktyvos kryptimi esmė? Žodis pranešėjui. Ar pranešėjas turi nuomonę šio klausimu? Prašau. Gracias, La... Dėkoju, ponė pirmininkė. Draudimas dėti papildomai cukrų galioja natūralioms sultims ir koncentruotoms sultims taip pat. E, Nektaro pagrindų gaminose sultise yra papildomai cukraus, bet tai nereiškia, kad jį buvo papildomai įdėta. Mes kalbame apie tai, kad cukrus ar dirbtiniai saldikliai būna dedami e, tik į nektarus, į sultis jų nededama. Ir tuomet tas teiginys be papildomų pridėto cukraus reiškia, kad 15 gramų cukraus priedas yra leistinas tam, kad būtų galima sureguliuoti rūkštingumą. An, Visos frakcijos išskyrus žaliuosius buvo už šios pakeitimus, todėl balsuosime. 21 pakeitimas. Atsiprašau, aš uždaviau klausimą komisijoje, o ne pranešėjui, bet mes turime balsuoti. Frakcijos pateikė savo siūlymus ir mes išklausėm pranešėjų, turime dėl to balsuoti. We, we, we of... Mes negalime balsavimo vidury kvestionuoti, pradėti patį balsavimą ir uždavinėti klausimus reikėjo anksčiau, ne dabar. Ganz kurz, also da. Horst Schnellhardt, kalbėsiu trumpai. Pirmininkas teisus. Mes negalime e, prieš pat balsavimą užduoti klausimų dėl e, pakeitimų. Tačiau šis klausimas yra teisėtas. Todėl aš manau, kad E, po mūsų balsavimo mes turėtume dar grįžti prie šio klausimo, prieš pradedant diskutuoti šį klausimą plenarinėme posėdėje. Kas prieš, tas balsuos prieš. Tai, tai tiesiog e, yra viskas labai paprasta, mes dabar negalime pradėti diskusijos, ar, ar tai yra priimtina ar nepriimtina. Taigi balsuojame, kas yra prieš, galės balsuoti prieš. 21 pakeitimas oresterosi, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 23. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Agri ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 25 pakeitimo. Ist beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar garsieji konsoliduotieji pakeitimai. Konsoliduotas pakeitimas numeris vienas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Didžiaja balsų dauguma priimta. Toliau Toliau antrasis konsoliduotasis pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? kas susilaiko priimta. Toliau agri, sep, agri septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 40. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 9. Agri 8 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Agri 9. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septintas. Kas už? prieš susilaiko priimta. Agri 10, kas už, prieš susilaiko priimta. Agri 11, kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau aštuntas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko primta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Agri 12. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau balsuojame dėl 45 pakeitimo. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Agri 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 14, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas. Norite patikrinti Agri 14, gerai. Ar visi balsavote? Tuomet baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau dešimtas pakeitimas ir 44 pakeitimas. Jie yra identiški. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 48 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Agri 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 51. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 17. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 54 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Ist ein S&D zu viel? Vienu socialistų ir demokratų frakcijos nariu per daug. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau originalusis tekstas. E, originalo tekstas. Kas už jį? Tai yra 54 pakeitimo originalus tekstas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 55 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 56, 57, 58, 59, agri 18 yra identiški. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 61. Atkrenta? Ar ne? Ne. Taigi balsuojame dėl 61 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 19 kas už, prieš, susilaiko priimta. 63 kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Ar visi balsavote? Tai tuomet baigiame balsuoti. Priimta. Agri 20. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 64. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Agri 22. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Agri 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Agri 24. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Agri 25, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 26, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl 16 pakeitimo originalaus teksto. Kas už, prieš, susilaiko. Taip pat atmesta. Dabar konstatuojamosios dalis. Pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 ir 19 pakeitimai identiški. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kas už, agri antras kas už, prieš, susilaiko priimta. Agri trečias, dėl jo taip pat reikia balsuoti, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir trečias pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinsime, balsuojame dėl trečio pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 47 už 9 prieš 2 susilaikė. Balsu, bals, antrasis galutinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Atrodo dabar jau tikrai visi balsavo, tai galime baigti balsuoti. 41 už 9 prieš, 4 susilaikė. Sveikinu pranešėja Andres Perelo Rodrygės. Taigi mes balsavome dėl vaisių sulčių, dėl tikrų ir netikrų, kurias galime įsigyti rinkoje. O dabar balsuosime dėl kito klausimo. Tai yra dešimtas mūsų darbo tvarkės punktas. Prašau. Aš ne visada sutinku kolega Šlyteriu, bet e, kad jis teisus, tai teisus. Manau, kad dabar e, teisės tarnyboje turėtume užduoti tą klausimą, kuris iškėlė. Jeigu sprendžiama žymėti kažką etiketėmis ar etiketėse pateikti informaciją, turi būti aišku, ką reiškia tas teiginys. Tai štai, pavyzdžiui, jeigu pažymėtume, kad čia nėra raudonų nuodų, tai reiškia, kad yra draudžiama apskritai tokį dalyką dėti į gėrimą. Aš manau, kad jeigu yra draudžiama dėti cukrų į sultis, mes čia siūlome e, pažymėti, kad cukraus nėra. Verčiau rašyti etiketėje, ko yra produkte, o ne ko jame nėra. Aš pritariu socialistams, kurie paprastai labai pasisako už skaidrumą vartotojų atžvilgių, tačiau vaisių sulčių atžvilgių regis jiems tokio skrupulingumo priepolis neprasidėjo, jie taip, jie tokie nenorėjo būti skaidrus. Dagmara, žinau, kad jums rūpi, apie ką mes čia kalbame. Aš manau, kad teisės tarnyba turėtų pasidomėti tuo, kas vyksta, ir mes turėtume e, pasidomėti, ar atitinka teiginių direktyva, ar skundų direktyva mūsų aptariamas dokumentas. Ačiū už komentarus, sako pirmininkas. Aš manau, kad mes galėsime iš tikrųjų pabaigę balsavimą, paskui kreiptis į teisės tarnybą. Šie dalykai turi būti išaiškinti ir rytoj ryte dar galėsime prie to sugrįžti. O dabar pereigime prie kito klausimo, prie dešimto mūsų darbo tvarkis klausimo dėl USE. Yeah. Tai yra spongi, spongiforminės encelofatijos. Dagmar Rot Berent yra pranešėja. Aš puikiai e, įsivaizduoju, kad jūs žinote, ką tai reiškia, koks tai dokumentas, tai yra konsoliduotas pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas pakeitimas Numeris 2, kas už, prieš, susilaiko priimta. Atskiri pakeitimai. Originalus tekstas su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis už prieš susilaiko atmesta. Dėl viso pikto balsuokime kortelėmis. Aštuntasis. Ar visi balsavote? Atrodo taip. Baigime balsuoti. Atmesta. Devintasis už. Prieš. Laiko atmesta. Vienuoliktas dalimis. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Suslaiko priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Balsuojame kortelėmis. Baigėme. Atmesta. Dešimtasis ir su kitais pakeitimais už, prieš, susilaiko atmes. Priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktasis balsuojame dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 21 už, prieš, laiko priimta. 22 už, prieš, laiko balsuojame kortelėmis. Baigėme balsuoti priimta. 23 už, prieš, priimta. 28 už, prieš, sulaiko priimta. 29 su pakeitimais už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 su pakeitimais už, prieš, susilaiko, priimta. 33 ir 4. 34 jie yra tokie pat atmesta. 35 už prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Antrasis du, už prieš susilaiko priimta. Originalus tekstas su pakeitimais už prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir baigiamasis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. 56 už, ne vieno prieš, vienas susilaiko Sveikinu Dagmar Berent dėl šito dokumento spongiforminių encefalopatijų. Aš norėčiau pirmininkę paprašyti, kad 20, dėl 22 pakeitimo, kuriam buvo pritarta didžiaja e, dauguma, ten kalbama apie postmortem testus Manau, kad plenarnėje sesijoje reikėtų neapsijuokti, nes tie postmortem skubus tekstai jau yra vykdomi 12 metų ir aš manyčiau, kad nereikėtų plenume apie tai kalbėti. Pranešėjai, aš manau, kad paskleistą informaciją frakcijose ir, žinoma, plenume galėtume prispręsti. Plenarnėje sesijoje prispręsti. Puiku, tai tuomet tęsėme darbą pagal darbo atvarkį ir toliau kitas klausimas yra kova su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu ir es vaidmuo. Pranešė yra Ana Rosbach. Ji parengė šį pranešimą. Taigi galime iš karto pradėti balsuoti. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Trečiasis kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, devintas kas už, prieš susilaiko priimta, aštuntas kas už, prieš susilaiko priimta Primta. 11 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, primta. 12 kas už, prieš, susilaiko, primta. 13 kas už, prieš, susilaiko, primta. 14 kas už, prieš, susilaiko, primta. 15. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 16. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 17. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 19. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 18. Kas už? prieš susilaiko priimta, 20 kas už, prieš susilaiko priimta, 22 kas už, prieš susilaiko priimta, 23 kas už, prieš susilaiko priimta, 25 kas už, prieš susilaiko priimta, 26 kas už, prieš susilaiko priimta, ar ne? EPP balsavo už, ar ne? Tai tuomet priimta. Toliau galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 52 už. Niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė, taigi sveikinu Ana Rosbach. Žuvis džiaugsis šiuo rezultatu. Dėkoju sekretoriatui ir šešėliniams pranešėjams. Toliau balsuojame dėl kito klausimo. Tai yra žmonių su negule judumas ir įtrauktis. Ir 2010-2020 metų Europos strategijos dėl nega, negalios. Pranešėjas Oreste Rossi. Yra Šeštas konsoliduotas pakeitimas, kas už jį, prieš, susilaiko, priimta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš prieš susilaiko priimta, septintas kas už, prieš susilaiko priimta, šešioliktas kas už, prieš susilaiko priimta, dvyliktas ir keturioliktas identiški pakeitimai kas už, prieš susilaiko priimta, tryliktas kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kas už, prieš susilaiko priimta, 19 kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 24 kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko primta. 26 kas už, prieš susilaiko primta. Antrasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta. 31. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Trečiasis konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau 34 pakeitimas, atskiros dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko primta. 35 kas už, prieš susilaiko primta. 36 kas už, prieš susilaiko taip pat primta. Trisdešimt aštuntas ir dvidešimt trečias pakeitimai identiški, kas už, prieš, susilaiko primta. 39 kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 43 kas už, prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas Pakeitimas numeris 5. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 51. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 51 pakeitimo. Abstimmung beendet. Baigiame balsuoti. Priimta. 52 kas už. Prieš susilaiko priimta. 53 kas už. Prieš susilaiko priimta. 54 kas už prieš, susilaiko primta. 55 kas už, prieš, susilaiko primta. 56 kas už, prieš, susilaiko primta. 57 kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko primta, antras pakeitimas kas už, prieš susilaiko taip pat primta, taigi galime pradėti balsuoti dėl viso dokumento, tai yra galutinis balsavimas, balsuojame. Apsimum beendet. Baigiame balsuoti. 49 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. Sveikinu Oresterosi. Dėl 13, dar, dėl 13 darbo atvarkės punkto jau balsavome, toliau 14 darbo atvarkės punktas klausimas žodžiu dėl ES subsidijų aplinką teršiančiai ir jos netausojančiai veiklai. Tiesiog balsuojame už šį žodinį klausimą, kas už, kas prieš. Turime patikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Truputį per vėlai buvo, dabar balsuojame dar kartą. Ar visi balsavote? Vis mažiau jūsų balsuoja, gerai, balsavimas baigtas. 26 už 20 prieš. Taigi šis žo, žo, žodinis klausimas bus teikiamas. Jo autori yra Korin Lepeš ir Gerben Jan Gerbrandi. Toliau 15 mūsų darbo tvarkės punktas - visapusiško požiūrio į kitų negu CO2 išmetamųjų dujų kiekio mažinimą taikymas. Čia taip pat turime balsuoti dėl šito klausimo teikiamo žodžiu, kas už šį klausimą. Kas prieš? Kas susilaiko? vienam balsavus prieš ir vienam susilaikius šitas klausimas taip pat patvirtintas. Toliau periname prie 16 darbo tvarkės punkto - veiksminga Europos žaliavų strategija. Atsiprašau, dėl 15 punkto mes turime balsuoti du kartus. Balsavome dėl klausimo, kuris bus pateikiamas, kur, į kurį bus atsakoma žodžiu, o dabar turime balsuoti dėl diskusijos ir dėl rezoliucijos. Okay. Ne, atsiprašau, dabar mes turime diskutuoti, ar bus teikiama rezoliucija šiuo klausimu. Taigi, galbūt pirmieji turėtų pasisakyti šio klausimo autoriai ir pristatyti mums situaciją, pristatyti situaciją dėl rezoliucijos. Kas, kas kalbės pirmas? Ponas Selakakis. Well, thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši rezoliucija yra tikrai labai svarbi. Jūs ėmėtės iniciatyvos Ir dabar rezultatas yra toks. CO2 išmetamų dujų kiekis ir tų dujų išmetalai vaidina labai didžiulį vaidmenį. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Pirmininkė, kviečiu visus laikytis tylos, kad kalbėtojas galėtų ramiai pasisakyti. So, let me, let me get back. Grįžtų prie temos. Mes matėme, kad kitos, net CO2 išmetamos dujos gali vaidinti labai svarbu vaidmenį aplinkos saugos politikos srityje. Mes taip pat matėme, kad abi komisijos iniciatyvos ir pasaulinės iniciatyvos dėl kitų negu CO2 dujų e, išmetalų tvarkymas trūk, e, stokoja ryšto. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Jeigu ir toliau bus plepama, nėra jokios prasmės man kalbėti. Pirmininkė, dar kartą kolegos kviečiu laikytis tylos, nes tyla yra būtina, kad mūsų kolega galėtų pasisakyti. More important, more important that... Tai yra daug svarbesnė tema, negu žmonėms gali pasirodyti. Mes galime pasiekti rezultato kovodami su klimato kaita ir mažesnėmis sąnaudomis negu pasaulyje ir Europoje, jeigu tinkamai bus varkomas kitomis negu CO2 dujomis ir jų išmetimo kiekiai bus mažinami. Mes turime tinkamai tvarkyti su e, tomis dujomis, įskaitant ozono dujas ir daugelį kitų. Čia mes turime žodinį klausimą Jo tikslas yra atkreipti komisijos dėmesį į tai, kas turi būti daroma. Taip pat komisija norima paraginti renkti tvirtesnę politiką, nepamiršti ir tarptautinės dimensijos Monrealio protokolo. Ir nepamiršti to, kas turi būti nuveikta ES mūsų aptariama tema. Mes daug kalbame apie e, prekybą taršos leidimais ir matėme, kokių sunkumų iškilo, kokių klaidų buvo padaryta šią sistemą gyvendinant. Na, o čia dabar turime didžiulį sektorių, kur jo neapima e, nuostatos susijusios su prekyba taršos leidimais. E, Tačiau nu, padaryti galima labai daug ir netgi pramoniai galbūt tektų dėti mažiau pastangų pritaikius tinkamas priemonės. Taigi tema yra iš tikrųjų labai svarbi. Tikiuosi, kad visas komitetas šią iniciatyvą parems. Dėkoju. Merci beaucoup. Pirmininkė, ačiū. Kas norėtų pasisakyti? Kolega Kris Deivis, prašau. Labai trumpai. Man yra iš tiesų labai malonu, kad kolega E, iškėlė šį klausimą, pritariu viskam, kas buvo pasakyta, mes labai dažnai kalbam apie CO2 išmetalus. E, tai yra vien, iš vienos iš tų dujų, kurios skatina klimato šilimą, tačiau, kaip kolega minėjo, yra ir kitų dujų, kurios turi tokį pat poveikį. Tad mes turime atkreipti dėmesį ir į tas kitas dujas. Mes entuziastingai paremsime jūsų klausimą. Merci beaucoup. Ačiū. Kolega Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu siūlymui. Ir netgi pasakyčiau daugiau. Mes Galime pasitelkti visą eilę svarbių priemonių šiai problemai spręsti. Kai kas iš tų priemonių turėtų būti pritaikoma praktikoje jau netrukus. Tačiau išmetamų dujų koncentracija turi mus priversti pagaliau ieškoti tų dujų išmetimo šaltinių. Manau, kad svarbu yra tai patikslinti diskusijų metu. Reikėtų prisimti aiškius įsipareigojimus ir reikėtų tinkamai pasinaudoti stebėsenos galimybėmis. Reikėtų pas, pasiaiškinti, kokias priemonės galime naudoti, kad galėtume tinkamai suprasti kaip veikia sistem, mūsų pati sistema, kaip veikia visas pasaulis. Ir paskui galėtume pradėti kampaniją susijusią su tų dujų mažinimu ar pašalinimu. Egzistuoja tam tikra žemės ūkio veikla, kaip pavyzdžiui, naudojimuosi azoto protoksidu. Reikėtų šį klausimą daug atidžiau nagrinėti, kadangi žinome, kad šios dujos yra labai sukeliančios šiltnamio efektą. Kolega Svedri, prašau. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš apgailestauju, kad komiteto nariai nelabai susidomėjo šią iniciatyvą. Kolega šią temą kalba ne pirmą kartą. Jis tiesiog kaip didviris kovoja su šių dujų išmetalais. Kalbant aš apie HFC dujas, reikia žinoti, kad jos yra labai agresyvios dar agresyvesnės negu CO2. Ir dėl to gali padaryti daug didesnė žala gamtai, pavyzdžiui, 12 tūkstančių kartų didesnė žala negu išmetant CO2. Tačiau kita vertus reikia prisiminti, kad ES mokesčių mokėtojai milijardus išleidžia neveikiančiai sistemai e, E, tęsti. Tačiau reikėtų galvoti apie tai, kad nesilaikoma sutarčių, nėra sutartyse numatyta visokiausių privalomųjų e, prievolių, tačiau e, taip pat reikia priminti, kad yra įvairių atvejų, kai sutarties nesilaikoma. Todėl tai yra tiesiog skandalinga situacija yra pateiktas studija tikslai ateičiai, per kiek laiko reikėtų sumažinti CO2 išmetimus. Mes, mes negalime toleruoti, kad komisija ir toliau laikytųsi tos neveikiančios sistemos, ji turi būti nusiteikusi ją keisti. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į šio projekto penktąjį punktą kur ta problema labai tiksliai suformuluojama ir aš manyčiau reikėtų priimti, paremti mūsų kolegą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paremti rezoliucijos projektą. Be abejo, labai svarbu domėtis ir kitomis dujomis sukeliančiomis šiltnamio efektą tačiau reikėtų neatsisakyti ir mūsų ambicingų tikslų mažinti CO2 išmetalus. Tačiau kitos dujos be abejo taip pat turi didžiulis įtakos klimato kaitai ir jomis reikėtų rūpintis. Dėkui. Euh, Pirmininkė, manau, kad visi sutarėme šį siūlymą remsime ir turime ne tik apie CO2 išmetalus kalbėti. Pro, azoto protoksidas, metanas taip pat yra tos dujos metanas 24 kartus e, didesnį poveikį turi negu CO2. Priklauso nuo to, kokią metodiką remiantis poveikis bus skaičiuojamas. Dabar perduosiu žodį Europos komisijos atstovams. Pirmiausia, kolega iš Varts, po to Andrė Zuber. Thank you very much, uh, Madam President. Dėkui, ponė pirmininkė. Galėčiau pasakyti, kad Komisija pritarė tam keliamam susirūpinimui dėl šiltnamio efektą turinčių kitų dujų negu CO2. Iš kelio gairių e, yra aišku, kad 2050 metais net CO2, e, o kitų dujų išmetimas turi būti sumažintas nuo 70 iki 78 e, procentų lyginant su 90 metų lygiu 2050-aisiais. Taigi mes nepamirštam šių dujų. Norėčiau pasakyti, kad Europos sąjungoje jau vystomos kai kurios politikos, tokios kaip fluorinuotų dujų reglamentas, egzistuoja kitas reglamentas, kur dėl oro kondicionavimo e, jau veikia, tai yra reglamentai, tai yra teisės aktai, kuriais jau reguliuojama net CO2 kitų dujų emisija. Tačiau veiksmų reikia daugiau. 2009-aisiais komisija aktyviai pasisakė už tai, jog yra būtina e, reglamentuoti tų kitų dujų išmetimą. E, Svarbu kreipti dėmesį tai, kas pasakyta Monrealio protokole, paremti to protokolo nuostatas ir svarbu, kad HCFC dujos būtų mažinamos. Visą tai šitą problemą turėtų būti sprendžiama jungtinių tautų lygmenių. Tuo pat metu mes atliekame e, reglamentą dėl fluorinesuotų dujų reguliavimu. Mes taip pat kalbame apie galimybę HCFC problemą spręsti ES lygmenių. Tai yra viena iš galimybių, kurią dabar analizuoja Europos komisija. Pažango šioje srityje jau yra pasiekta ir aš manau, kad tuo baigsiu šį kartą savo pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm. Pirmininkė, ačiū. Ar jūsų kolega taip pat norėtų kalbėti? Zuber. Pone Zuber. Uh, thank you. Thank you, uh, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti papildomas informacijas apie troposferinį ozoną ir taip pat kas... Resolution. Ir anglės išmetalus. Norėčiau pateikti informaciją susijusią apie darybas dėl e, taršos išeinančios už atskirų valstybių ribų. Ir sprendimų dar nebuvo priimta, tačiau yra numatyta įvairiausių variantų, kuriais yra uh, siekiama sumažinti CO2 išmetalus, taip pat juodosios anglės išmetalus. E, e, jungtinių tautų ir valstybių narių regione ir taip pat Europoje. 2011 metais yra tikimasi pasirašyti susitarimą ir tikimasi, kad susitarimo rezultatai atsispindės protokole, kuris bus parengtas po dviejų metų. Taigi komisija vadovauja šioms daryboms ES vardu ir yra tikimasi šių metų pabaigoje jau konkrečių rezultatų. Tačiau reikia pripažinti, kad kol kas rezultatų sprendimų nepriimta. Taip pat komisija nusprendė peržiūrėję oro taršos teminę e, strategiją. E, ir nori pateikti tos strategijos peržiūros variantą iki 2013 metų ir toje strategijoje bus įtrauktos ir kitos medžiagos arba jų dalelės ir taip pat juodos anglies dalelės. Taigi komisija vadovauja įvairiems procesams, kurie labai gali būti svarbus mūsų ateities politikai nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu turiu omenyje e, juodąją anglį ir jos išmetalus. Dėkoju. Pone Skilakakis, jūs prašėte žodžio revisi. Taip, norėčiau pasakyti, kad ES aplinkos apsaugos agentūros pareiškime kuris buvo priimtas gegužės 12 dieną, yra pasakyta labai aiškiai, kad būtina mažinti mūsų aptariamų dujų išmetalus. Ir labai svarbu, kad būtų priimtos ir gyvendinimo priemonės susijusios su šiais tikslais. Tad kol kas iš tikrųjų ir komisija pripažino, kad mažai kas yra įgyvendinta šioje srityje, reikėtų situacija keistusi. Ačiū, kolega Prodi. Aš čia noriu kalbėti apie, apie tyrimo agentūrą. Tai nėra ES agentūra. Ponas Prodi. Norėčiau reaguoti komisijos pasisakymą dėl sąsajos kurie egzistuoja tarp padarinių klimato kaitai ir padarinių sveikatai dėl tuo poveikio, kurį sukelia anglijas dalelės. Svarbiausia yra veikti. Veikti kuo anksčiau ir iš esmės. tai yra tos dalelės, kurios yra mažesnės nei 2,5 mikrono, tai yra tos dalelės, kurios veikia pažeidžiamiausius e, mūsų organus. Jos sugeba patekti, pavyzdžiui, į plaučius ir sutrikdyti jų veiklą. Turime padaryti viską, kad šių dalelių į aplinką patektų kuo mažiau, nes būtent jos labiausiai veikia mūsų sveikatą, ypač miestuose. Tad tam reikia visos eilės priemonių. Yra tokių šių dalelių šaltinių, kurios yra ypač kenkiančios miestuose. E, varikliai automobilių taip pat yra vienas iš tų šaltinių. Iš dalies sukuria anglijas yra, jos išsiskiria, tos, tos dalelės išsiskiria lašelių formą. Atmosferoje tie lašeliai išsilaiko tam tikrą laiką. Yra dar vienas šaltinis, pavyzdžiui, kai deginamas medis, išsiskiria daug šių dalelių ir tai be abejo turi poveikį ir sveikatai, ir klimatui. norėčiau pabrėžti, kad yra dar vienas šio tipo dalelių šaltinis. Naftos grėžiniai būtent. Dujos atsiskiria nuo naftos, naftos e, siurbimo metu. Ir čia turime taip vadinamai fakelo reiškinį. Dalelių nemenki kiekiai patenka tiesiai į atmosferą. Ir tekste tai turi būti pasakyta labai aiškiai. Nes čia mes turime vienintelę priemonę kovoti su tų smulkių dalelių išmetimu į atmosferą. O būtent tos dalelės ir veikia labiausiai mūsų sveikatą, pirmininkė. Ačiū. Gal galėtumėte atsakyti į ponos Kilakakis užduotą klausimą? Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinės fluoruotų dujų peržiūros e, projektas jau yra parengtas ir jame yra atsis... analizuojamos dabartinio reglamento nuostatos ir taip pat bandžiama pažvelgti į ateitį siekiant ambicingesnių tikslų. Dirbdami šį darbą mes supratome, kad dabartinis reglamentas bus labai svarbus mažinant uh, išmetamas mas, mas dujas, bet reikėtų pripažinti, kad yra valstybių, kurios atsilieka įgyvendindamos. Ir norint, kad šitas reglamentas įgautų tą savo poveikį, reikia įdėti pastangų. Komisija ragina valstybės narės pasistengti, kaip aš kalbėjau anksčiau, komisija yra labai sunerimusi dėl naujų kitų negu CO2 dujų ir yra suinteresuota, kad jų išmetalai būtų mažinami ir stengiasi tarptautiniu mastu pasiekti globalaus susitarimo pagal Monrealio protokolą dėl šių kitų negu CO2 dujų išmetalų mažinimo. Kolegas Kilavakis, regis, norėjo kažką pridurti. Ne. Gegužė 24 yra terminas pakeitimams pateikti. Balsuosime birželio 15 dieną komitete, o Liepą balsuosime plenarinėje sesijoje. Dabar pereikime prie darbo tvarkės paskutinio klausimo. Tai yra 16 darbo tvarkės klausimas. Šiandien 24 diena. Tai šiandien 7 valandą pakeitimus turime pateikti. Iki 7 valandos. O dabar 16 darbo atvarkės klausimas - veiksminga Europos šaliavų strategija. Pranešė yra ponia Merkies, jie ir perdotų žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliavų strategija yra labai svarbi Europos Sąjungai. Prieš keletą metų tas klausimas buvo keliamas, ponas Butikofer prisidėjo prie dokumento rengimo tuo metu, daug e, iššūkių kelinti, tai yra tema daugeliu požiūrių. Šiuo pranešimu labai domimasi įvairiais požiūriais. Aš labiau paliesiu gal aplinkosaugos aspektus Tačiau visa eilė yra ir kitų aspektų, kurių aš čia plačiau neaptarinėsiu. Kalbėsime apie žaliavų strategijos aplinkosaugos pusę. Aš laikiausi požiūriu, kad reikia aptarti biotinės ir nebiotinės žaliavas svarbu kalbėti apie Vilną, apie medį, e, gumą. E, Visą tai dėl to, jog suvokiama, kad nebiotinės medžiagos e, pasitelkiamus pateikti, pakeisti biotinėms medžiagoms. Svarbiausia yra tinkamai vertinti visas žaliavas, tačiau tai daroma ne visada keliami įvairiausi tikslai, taupyti, pavyzdžiui, energiją ir kai kurios tos žaliavos yra deginamos, tačiau taip nebūtinai. Jo, tai yra tinkamiausias jų panaudojimas. Pavyzdžiui, biomasė irgi gali būti viena iš e, tų deginamų medžiagų, bet ji gali būti panaudojama ir farmacijos rytyje. Tad svarbu kiekvienu atveju išsiaiškinti, ką galima kaip geriausiai panaudoti žaliavas. Galbūt jas galima panaudoti vienam tikslui, o paskui jas sudeginti ir pasiekti tą patį tikslą. Kiekvieną kartą svarbu išsiaiškinti, kai vartojame vieną ar kitą žaliavą, kokia būtų geriausia, koks būtų geriausias tos medžiagos panaudojimas, kuris suteiktų didžiausią pridėtinę vertę. Aš manau, kad diskusija pradėti yra laikas. Laikas. Uh, pasiaiškinti, kokias e, žaliavas galima panaudoti keletui tikslų pasiekti. Ir turime e, į žaliavų gyvenimo, taip vadinamą, į ciklą atsižvelgti. Egzistuoja eko dizaino direktyvos. Kai kurių e, žaliavų gyvenimas gali būti pratestas. Ir čia, aš manyčiau, galėtume numatyti finansinės e, paskatas, kad vartotojai patikėtojų galima pirkti medžiagas geresnės kokybės, tačiau ilgamžiškesnės. Daug kalbama apie išgavimo efektą. Ir čia irgi turime pasakyti, kad yra daug potencialo medžiagų perdirbimui. Kartais žaliavas galima panaudoti pakartotinai ir mm, Kartais tai yra tinkamas būdas, o kartais ne pats tinkamiausias. Jeigu mes remsimės eko dizaino nuostatomis ir tinkamai panaudosime pakartotiniai žaliavas, tai tuomet aš manau, kad e, galime pasiekti žaliavų gyvenimo ciklo prailginimo tikslo. Mes juk nenorime plastiko matyti tik sodo plastikinių kėdžių formą, galima jį panaudoti ir kitur perdirbus. Taigi, kodėl politiškai svarbi yra ši strategija? Aš manau, mes siekiame energijos tikslų, turime juos užsibrėžę, tad turime siekti ir žaliavų panaudojimo efektyvumo tikslo. Jeigu pažiūrėtume, kaip sparčiai auga žmonių skaičius pasaulyje, mes turime suprasti, kad svarbu yra naudoti žaliavų mažiau. Ir tai turėtų būti vienas iš mūsų tikslų. Turime atsėti ekonomikos augimą nuo žaliavų panaudojimo, e, o ekonomikos augimą nustoti vartoti suvartojimo kiekiu. Tai blogas metodas turime rasti naujų metodų ir turime kitaip galiausiai pradėti matuoti savo ekonomikos augimą. Taigi, ką turėtume daryti? Aš manau, kad mes turime pasitelkti keletą modelių ir tai turėtų būti e, galbūt ne, tas modelis, kur kalbama ne tiek apie nuosavybę, bet kiek kalbama išperkamą nuomą, pavyzdžiui. Galbūt būtų galima numatyti kitas priemonės, kurios paskatintų žaliavų pakartotinį perdirbimą. Jeigu norime skatinti žaliavų didesnį efektyvumą, turime vieną vertus duris atverti, kitą vertus kai kuriuose srityse galbūt jas šiek tiek priverti. Žaliavos yra aktualus klausimas, nes jeigu mes nieko nedarysime, juos tiesiog išnyks, galbūt kai kurios bus sudegintos. Tad aš manau, kad verta yra užverti duris savartynų steigimui. Galbūt galima būtų sugalvoti kažką kitą, sudaryti galimybės e, atliekas panaudoti kaip žaliavą. Ir čia mes galėtume kūrybiškai pažiūrėti į savartinų direktyvos įgyvendinimą. Mes turėtume išsikelti konkrečius tikslus tų medžiagų e, pakartotiniam panaudojimui. Na, suprantu, kad tikslas nelengvas, tačiau dirbti šią kryptim reikia. Tikslas yra tuo pat metu ne tik žalvą panaudoti tam, kad ji būtų panaudota, bet svarbu, kad jinai atneštų tam tikros vertės jeigu jokios vertės neturi vienos ar kitos žaliavos naudojimas, tai tuomet neverta yra prie to klausimo dirbti, tai gali būti net neteisėta. Tad kiekvienu atveju svarbu užtikrinti, kad, pavyzdžiui, kad ir atliekos nepatektų iš legalaus savartino į nelegalų, dėl to, kad tiesiog neapsimoka jas perdirbinėti. Aš žemiausi pono Butikoferio teiginiais Jis kalbėjo apie vairias apmokestinimo galimybės, kurios galėtų būti panaudotos kaip paskata spręsti šias problemas. Buvo kalbama apie energetinės žalėvas, vandenį ir žemės panaudojimą jau parengtame dokumente. E, svarbu, kad kiekvienai medžiai, kiekviena žalėva e, būtų tinkamai panaudojama, kad būtų atsižvelgiama į kiekvienos iš jų galimybės būti pakartotinai perdirbtai. Mes dėl medienos matėme, kad kad kad kompetentinga institucija priėmė naują e, požiūrį. FTS, F, FC, FSC. Ir Kodėl visą laiką siūloma priimti naujas priemonės, kad būtų galima sutvarkyti tas medžiagas, kurios yra retos, kurios gali būti pavojingos. Tiesiog norėčiau pridurti, kad į savo nuomonę neįtraukiau kai kurių dalykų. Kodėl? Todėl, kad dėl Natura 2000 projektų e, kilo tam tikrų neiškumų. Mes raginame naudoti savo turimus resursus. Ir aišku, tuomet linkstama žvelgti į tas vietas, kurios yra tuščios, kuriuose nieko ypatingo nevyksta. Tačiau tuo pat metu svarbu neužmiršti, kad kai kurios vietos yra saugomos ir saugomis turi likti. Taip yra, pažiūrėjau, su Natura 2000 projektais. Tikiuosi, kad turėsime progą dar apie tai su jumis diskutuoti, kolegos. Prekyba taip pat turi būti sąžininga Svarbu, kad būtų numatytos sąlygos susijusios su sąžininga prekyba. Ir kad būtų kalbam apie socialinį įmonių atsakomybę. Na ir dar vienas dalykas. Tai yra naujų technologijų panaudojimas. Nanotehnologijos, pavyzdžiui, galėtų būti panaudojamos, jos yra uh, pakankamai pažangios, pažvanojant sidabrą ar panaudojant kitas medžiagas, tų technologijų e, panaudojimas gali būti e, labai naudingas. Koks yra nanotehnologijų efektas, kalbant apie žaliavas ir jų poveikį aplinkai? Kaip mes galime surinkti tas dalelės? Mes turime rasti tam tikras schemas, kaip surinkti vienas ar kitas dalelės, kurios galėtų būti pakartotinai panaudojamos kaip žaliava. Gerbiami kolegos, yra vienas iš tų klausimų, kurie mums galėtų kilti, na, o aš laukiu tolesnės diskusijos su jumis. Dėkoju. Ačiū, kolega Florence. Ja, gerne. Ich möchte... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Merkys. Iš tiesų tai yra gera pradžia ir po to ką jūs pasakėte, aš tikrai galiu e, pritarti jūsų pranešimui, manau, kad jis eina teisinga linkme, tačiau aš išsigandau e, dėl vieno dalyko, tai yra, kad mes e, taip aistringai kovojame dėl skaičiaus, dėl 20 ar 30 procentų, o žaliavų sauga dėja nesukelia susidomėjimo šiame komitete kalbant apie klimato kaitą ir jeigu mes norime su ją kovoti, tai tai įmanoma tik tai tada, jeigu mes turėsime labai inovatyvę pramonę, e, daug efektyvumo, daug veiksmingumo ir man atrodo, kad mes turėtume kalbėti apie privalomus efektyvumo tikslus, mes už juos šiandien, dėl jų šiandien nubalsavome. Ir aš netgi galėčiau pasakyti tokį dalyką, drįsti pasakyti tokį dalyką, kad žaliavų trūkumas ir klimato kaita man yra e, klausimai, kurie yra viename ligmenyje. Jeigu mes e, norime suvokti klimato kaitą, tai ir norime su ją kovoti, tai reikia veiksm, pasireng, pasiremti veiksmingomis strategijomis yra, aišku, esminis klausimas, dėl kokių žaliavų, kokiamis žaliavomis mes čia rūpinamės. Man labai patiko žodis biotiniai ištekliai, tik nesu, nesu girdėjęs dar iki šiol šio žodžio. Uh, bet tikriausiai reiktų pasimokyti mums čia iš kaimynų ir aš tą mielai daryčiau, tačiau aš norėčiau vis tik paklausti, kokiamis žaliavomis, kokiais ištekliais mes norime rūpintis e, popieriumi, medieną, vandeniu. Tai yra, kiek apriepia mūsų tas žvilgsnis, mūsų požiūris. Aišku, iš tiesų mes turėtume atsižvelgti į visus aspektus, į visus išteklius. E, tačiau iš kitų diskusijų žinome, kad šis klausimas turi tokius tris esminius ramščius, tai yra išorinė dimensija. E, ji yra nagrinėjama užsienio reikalų komitete ir vystimosi politikos komitete. Ir iš tiesų, kalbant apie šį aspektą, tikrai galima uh, E, prisidėti labai daug, nes jeigu mes, kai mes matome, kaip ES įmonės savo gamybą perkelia į Afriką arba kaip jos elgesi Afrikoje ir kad jos rūpinasi infrastruktūrą, nesirūpina infrastruktūra tame regione, nesirūpina, kaip galima padėti tam regionui. Taigi, tai šitas užsienio politikos aspektas man yra labai svarbus, netgi šitas klausimas yra uh, toks klausimas, kuris galėtų būti paverstas mūsų tikslu. Mes taip pat turime kalbėti apie mentalitetą tose šalise, kuriuose yra didžiulė, didžiuliai žaliavų ištekliai. Taigi yra daug skirtingų klausimų, daug skirtingų aspektų ir e, galbūt ne dėl visų aš pritarsiu pranešėjai, tačiau man atrodo, kad mes turime patikrinti, ar mes galime naudotis savo europiniais ištekliais Ir e, kalbant apie taisyklę susijusią su flora ir fauna ir, ir natūraliomis buveinėmis, e, turime pasi, pasižiūrėti, ar įmanoma remintis tomis taisyklėmis naudotis mūsų ištekliais. E, tačiau ta natūralių buveinių direktyva yra, pavyzdžiui, mano regione, Žemutinio Reino regione, e, visai kitaip įgyvendinama. Buvo e, kalkių kasikla, kuri buvo uždaryta prieš keletą metų e, būtent dėl šios direktyvos, tačiau aš nežinau, ar galbūt reiktų patikrinti e, nuostatas ir orientuoti jas labiau į ateitį. Galbūt reiktų, galim, galbūt reiktų vėl atidaryti tą kasyklą, tik tai iškelti jai griežtesnius reikalavimus. Pone Merkis taip pat paminėjo e, perdirbimo politiką. Šis klausimas mane domina jau keletą metų, tačiau kas yra tas perdirbimas, kol kas apibrieštis Europoje nėra pakankamai aiški kalbant apie, pavyzdžiui, apie elektroninės atliekas, Mes e, apie perdirbimą kalbame tada, kai kalbame apie 16 kg. E, tačiau, pavyzdžiui, Austrijoje yra taikoma 3 kg vertė. Todėl nemanau, kad visiems reikia surinkti 16 kg. Manau, kad mažiausia ta, ver, mažiausia, ta vertė turėtų būti mažiausiai 10 kg. Man atrodo, kad kalbant apie perdirbimo politikos klausimą, mes jį dar turėsime labai e, detalizuoti, tarsi nušlifuoti ir e, pakreipti jį tą linkmę, kurią mes norėtume, kad vystytųsi politika. Toliau kalbant apie savartynus, aš prieš 10 ar 15 metų ir, ir visai neseniai taip pat esu rengęs dokumentų šią temą ir aš norėčiau taip pat pasisakyti už tai, kad savartinai būtų uždaryti, tačiau jeigu mes realistiškai pažiūrėsime į naujasias ES valstybės narės, tai galime, negalime reikalauti iš Bulgarijos ir Unijos, kad, jį, kad jos jau rytoj uždarytų visus savartinus. Tačiau e, Europa jau dabar galėtų padėti, pradėti neberemti naujų savartinų, o galėtų remti deginimo įrengimus ir, ir tokius drąsius e, naujoviškus deginimo deginimo įrenginius e, ir jie turėtų būti steigiami miestų viduje, kad būtų galima gerai e, panaudoti jų tą išskiriamą šilumos energiją. Čia norėčiau prisiminti vieną Amerikos įmonę, kuri nori, pabrėžia, kad kiekviena jų prekė turi turėti tą pridėtinę vertę, todėl aš manau, kad reikia E, pirkti kiek įmanoma daugiau naudojimų teisų, bet nežinau, ar tikslinga to, e, tai reglamentuoti teisės aktais ir įstatymais. Kalbant apie savartinus, gerbiama kolegė, aš tikiuosi, kad mes ateityje eisime tą pačią linkmę, tačiau kol kas matau prieštaringas nuomonės net ir šiame komitete. Yra tiesiog šalių, kurios naudojasi spragomis Tai nėra toks elegantiškas sprendimas, bet taip yra. Ir dažniausiai taip daro tos valstybės narės, kurios yra ES steigėjos. E, Toliau kasyba, gavyba yra toksai e, mo, labai madingas žodis, tačiau apie ką mes kalbame, ar apie senovinius būdus, ar, ar kalbame apie inovatyvius sprendimus, tai esminis klausimas yra, kaip koks yra tas požiūris, jisai turėtų būti aiškiau iškristalizuotas šiame pranešime toliau. Efektyvaus energijos vartojimo kriterijai. kriterijai. Mums reikia, aišku, kažkokio išeities taško, kažkokio, nežinau, ar tai turi būti skaičius, kažkoks konkretus skaičius, ar ne, aš nežinau, čia galbūt yra tam tikri sektoriniai skirtumai. Tačiau yra ir kitų aspektų, pavyzdžiui, galima mažinti kaštus. Tai yra klausimas, dėl kurio dar turėtume diskutuoti. Aš tiesiog dabar tuos klausimus tiesiog iškeliu, kalbant apie e, žaliavų hierarchiją. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo, kad tai yra įdomus klausimas, tačiau aš jo nepalaikau, nes aš nenorėčiau prisimti politinės atsakomybės už tai, ar uh, Pavyzdžiui, e, viena tona plieno geriau yra panaudojama, jeigu iš jos yra gaminamas greitosios pagalbos automobilis ar, pavyzdžiui, kažkokia vėjo jėgainė. Ar, ar pavyzdžiui, McDonald's žaisliukas. Manau, e, kad tie palyginimai, tokie pavyzdžiai, jie turėtų būti šiek tiek artesni realybės. Aš galėčiau pritarti jūsų nuomoniai, tačiau uh, aš vis tik tai nepritarčiau tai hierarchijai, nes aplinkosaugos politika Europoje turi dėje ir e, netokios teigiamos patirties ir pavyzdžiui atliekų pagrindų direktyvoje buvo bandoma įvesti tą hierarchiją, todėl aš vis tik tai stengčiausi šiek tiek atsargiau e, elgtis su tomis įvairiomis hierarchijomis. Toliau mokesčiai e, žaliavoms manau, kad neįmanoma apmokestinti mažų, smulkių įmonių tokiais mokesčiais, nes nežinau, ar būtų tikslinga e, įvesti tokią sistemą. Taip pat esu užteršėjęs moka principą, čia jau galėčiau jums pritarti. Taigi iš esmės šis pranešimas yra neblogas, aš tikiuosi, kad jis dar bus patobulintas ir galėsime jam pritarti. Ačiū. Brandy. Dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. Um, het is eigenlijk. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau pats faktas, kad eh, nagrinėjame šį klausimą, rodo, kad komisija nelabai žino, kaip reikėtų elgtis su žaliavomis. Yra priimta atitinkama strategija, siekiama užtikrinti tų žaliavų pritaikymo įvairovę, tačiau reikėtų galvoti ir apie konkretų planą, kuris yra strategijos 2020 sudėtinė dalis. Reikėtų galvoti, kaip šitas planas ir žaliavų naudojimo strategija būtų tarpusavyje derinami. Reikėtų atkreipti dėmesį į retas žaliavas Ekonomikos politikos požiūrių tie klausimai yra labai svarbus, atsiverskime bet kurį laikraštį ir sužinosime, kad daug įmonių patiria sunkumus, kadangi padidėja arba nebeliek žaliavų kainos arba jų nebepakanka. Kita vertus, Kinija uždraudė eksportuoti e, retus metalus. Ir jeigu mes dėl e, žaliavų pradėsime ginčytis, tada padarysime žalos ir aplinkai ir atsiras daug daugiau skundų teisingumo teisme. Atrodo, kad komisija neįvertino šios problemos masto ir dabar grįžta prie žaliavų prieinamumo E, temos sprendime yra kalbama apie apsirūpinimą žalvomis iš trečiųjų šalių. Aš manau, tai yra svarbiausias prioritetas, o po to yra grįžtama prie žaliavų kasybos mūsų teritorijoje. Taip pat reikėtų galvoti apie kitas žaliavas arba apriboti tų žaliavų gavybą, kurių yra nedaug. Labai svarbu, kad į visas šitas temas pranešėjai atsižvelgia ir pasiūlo kitokią seką. Be to yra pateikiama klausimų ir komisijai, ir turėčiau klausimų pranešėjai. Kokių priemonių mes turime Europoje? Yra kalbama apie 3 procentų veiksmingumo padidinimą per metus. Tačiau kokios galimybės komisijoje pasiekti šio tikslo? Tokie tikslai buvo formuluojami ir praeitie, tačiau jie nieko nedavė. Todėl norėčiau paklausti ir pasakyti, kad yra labai daug ES nuostatų dėl veiksmingesnio žaliavų naudojimų, taip pat Lorenz kalbėjo apie perdirbimą, atliekų perdirbimą. 80-90 procentų atliekų patenka į savartynus, o kitos valstybės sugeba perdirbti daug didesnį atliekų procentą ir jos neišveža žaliavų į savartynus. Taigi skirtumai yra didžiuliai ir jie tarpusavyje nederinami. O jeigu mes norime padidinti žaliavų veiksmingumą, tai turėtume dar kartą grįžti prie tų tikslų, kurie yra numatyti žaliavų perdirbimui. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad ir savartynų laikomų atliekų sąlygos būtų geresnės. Žinoma, aš džiaugiuosi, kad jūs čia paminėjote E, rūšių įvairovę. Diskusijose tas aspektas dažnai išleidžiamas iš akių. Taip pat jūs kalbėjote apie orą, vandenį, miškus, medieną. Šitie klausimai iš tikrųjų yra labai svarbus, kai kalbame apie plataus masto žaliavų strategiją. Taip pat aš norėčiau pasiūlyti paminėti apie mokesčius už žaliavas. Jeigu stebėtume kainų tendencijas, kaip jas įvertintume, ar tie, ta kaina nesuteikia kokiu nors privalumų didelėms įmonėms ir uždeda papildomos naštos mažoms įmonėms. Ar nereikėtų kaip nors skatinti, kad būtų perdirbamos atliekos? Ačiū, Karla Šliter. Bet kolega dar prašė kitą žodžių prieš tai. Dėkoju, netaip svarbu, kas pirmas, kolega Eikaut. Ačiū, poniai Merkės rengėte puikų pranešimą. Tema labai svarbi ir, kaip sakė kolega Florence, įdomu tai, kad mūsų posėdžių salė tokia tuščia dabar. Klausimas įdomus ir aš kaip tik būtent dėl šio klausimo čia ir atėjau, kai disku, diskutuojama apie klimato kaitą, energijos efektyvumą turime neišvengiamai diskutuoti ir apie turimas E, turimus resursus, žaliavų resursus. E, ir kaip kolega Gebrandi sakė, turime plačiau žvelgti į tai, kai turime žaliavas efektyviau panaudoti. Kaip naudoti tokias medžiagas, kurios kuo mažiau veikia bio įvairovę, kurio, kad jį būtų saugoma. E, Pone Merkis pasirinko įdomų požiūrį, kalbėdama apie žaliavų strategiją, nes pirmiausia, svarbu kalbėti tris dalykus. Pirmiausia, kaip efektyviai žaliavas naudoti. Antra, svarbu išsiaiškinti, ką įmanoma kasti ES, kokias žaliavas panaudoti. Ir trečia, svarbu, kad žaliavos būtų naudojamos tinkamai ir tvariai. Įskaitant ir tos atvejus, kai išteklių ieškoma už ES ribų. žvelgdamas į nuomonę, kurią parengė kolegė Merkis, aš manau, kad reikėtų sakyti, kad aiškiau reikėtų suformuluoti tikslus. Čia kalbama apie 3 procentų tikslą, tačiau turime sustarti, ar mes kalbame apie absoliučius ar apie relatyvius tikslus. Nes relatyvus tikslai būtų sunkiau įvertinti, ar kaip mes jų pasiekėme, kiek nepasiekėme. mažėjant ekonomikai e, gali būti sunku tokį vertinimą atlikti. Todėl turime aiškiai pasakyti, kad mes kalbame čia apie absoliučiasias efektyvumo vertes. Kitas svarbus dalykas yra štai koks svarbu, kad mes galvotume labiau apie įpareigojančius tikslus, nes prieš keletą dešimtmečių mes pradėjome uh, labai e, aptakiai kalbėti apie tikslus ir džiaugiamės, kad tie tikslai kai kuriuose srityse tapo privalomi. Ir štai dabar, pavyzdžiui, bio įvairovės ir tie jau turime strategiją 2020 metams. Ir kalbant apie energetikos strategiją, neišvengiamai tenka kalbėti apie žaliavas. Tai reiškia, kad šis klausimas yra susijęs ir su visai lė kitų politikų. Tad turime įsitikinti, kad tikslai paminėti šiame dokumente taps ir eurosemestro dalimi. Valstybės narės turėtų atsiskaityti už pasiektus tikslus. Manyčiau, kad tiek aplinkosaugos tikslai, tiek efektyvaus žaliavų vartojimo tikslai turėtų būti aiškiai išreikšti ir privalomi. Tekste reikėtų tai aktyviau E, pasisakyti šiais klausimais. Eko dizaino platesnio taikymo taip pat reikėtų siekti ir tą reikėtų aiškiai pasakyti dokumente. Kai dėl atliekų jūs e, žinote, kad apie tai kalbama atitinkamoje direktyvoje. E, tos nuostatos yra tapusios ES teisynų dalimi, kad tai reiškia, tai reiškia, kad nuostatos jau yra. O Ir aš manyčiau, kad tos nuostatos gal yra svarbesnės negi, netgi negu atliekų palikimas savartinę, kai ne, negalima jų perdirbti. Na, kaip jūs sakėte, gali sėkti taip, kad tos atliekos pateks nelegalų savartyną. Tačiau svarbu, kad nebūtų pasirinktas ir kitas tas pats lengviausias kelias - atliekų deginimas. Ir čia nebūtinai tos medžiagos tampa žaliava, jos tiesiog sudeginamos. Svarbu, kad būtų ieškoma kompleksinio sprendimo šių visų problemų. Nes čia mes kalbame apie žaliavų tinkamą panaudojimą, kad turimos atliekos galėtų būti paverstos žaliavomis daugiamų atveju. Na ir paskutinis dalykas - apmokestinimas. Žinau, kad mokesčiai paprastai yra tas klausimas, apie kurį, apie kurį visi kalba abejodami. Tačiau čia, kai kalbame apie žaliavas ir efektyvų žaliavų naudojimą, tai apmokestinimas yra viena iš priemonių padėti savo patiems, kad būtų galima mokesčių politikos dėka e, tinkamai paskatinti tvarkyti atliekas. Visos politinės partijos paprastai apie tai kalba, sakoma, kad E, nuo darbo prie išteklių turi būti perkeliamas apmokestinimas. Tačiau mes nebūtinai kalbame apie daugiau mokesčių, didesnius mokesčius, mes kalbame apie mokesčių teisingą paskirstimą. Ir čia e, apmokestinimas gali tapti puikia priemonė, padedančia mums siekti savo tikslų. Ir Tuomet šalis tuo būdu gali būti paskatintos įrengti konkrečias politikas. Dėkoju kolegijai ir tikiuosi, kad mano pastabos padės pagerinti tekstą. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Dvi su pusė minutės maksimum skirsime kiekvienam pasisakymui, kad turėtume laiku baigti posėdį. Pone Hubner, prašau. <clears throat> Dziękuję bardzo. E, strategia e, w sprawie surowców dla Unii Dėkoju. Žaliavų strategija yra labai svarbi tema. Mes žinome, kad natūralūs gamtiniai ištekliai jau beveik nyksta. Taigi mes turime visas įmanomas politikas kurti taip, kad padėtume uh, E, geriau valdyti tuos išteklius, kad jie nesibaigtų. Taigi mes turime veiksmingai naudoti išteklius. Kalbant apie šį pranešimą, aš manau, kad e, jame yra labai daug svarbių elementų, kuriuos mes galėtume palaikyti, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į pan, panaudotus produktus. Dažnai mes juos vadiname atliekomis, tačiau aš atliekomis vadinčiau tik tai tai, ko negalime pakartot, e, pakartotinai panaudoti ar perdirbti, kas negali būti perdirbama žaliava kitam gamintojui. Jeigu kiekvienas panaudotas produktas galėtų būti bent iš dalies panaudojamas dar kartą ir paliktų tik tai labai nedidelę dalį atliekų, tai tuomet mes turėtume e, galimybę daugiau perdirbti ir tas perdirbimo procesas būtų labiau pagrystas. Taip pat mes turime kalbėti apie ilgesnį garantinį laikotarpį tam tikrų e, prietaisų, nes dabar dažnai tas garantinis laikotarpis būna labai trumpas ir tas jų naudojimo laikotarpis būna 5 ar 6 metai. E, tačiau galėtume e, nustatyti kažkokias teisinės nuostatas gamintojams, kurios privertų, priverstų juos e, pailginti garantinį laikotarpį. Ir, arba, pavyzdžiui, įvesti tokią tvarką, kad, pavyzdžiui, jeigu gražini seną panaudotą produktą, E, nors ir praėjęs jo garantinis laikotarpis, e, jį būtų galima gražinti ir parduoti dar kartą. Pavyzdžiui, taip, tokią sistemą būtų galima taikyti naudotiems automobiliams. Taigi reikia užtikrinti, kad kiek įmanoma daugiau produktų būtų naudojami dar kartą, kad būtų, sudarom, kad būtų e, sukelta kiek įmanoma mažiau žalos aplinkai. Ir kalbant apie e, kiekvieną pramonės šaką, jos daro žalą aplinkai ir žalą E, mums visiems, todėl mes turime daryti viską, kad visos politikos susijusios su žaliavų valdymu nekeltų grėsmės aplinkai, nes mes turime palikti tą aplinką ateities kartoms. Todėl manau, kad kalbos apie žaliavų e, naudojimą, išteklių naudojimą turėtų būti pagristos tuo, kad visų pirma mes pakeistume atliekos apibriešti ir kad kiekvienas produktas visų pirma būtų supra, suprastas kaip žaliava kitam produktui, ne kaip atlieka. Dėkoju toliau ponas Prodi. Presidente. Dėkoju ponė pirmininkė. Manau, kad Mums reiktų žymiai daugiau laiko, kad galėtume iš esmės išnagrinėti šią temą. Tačiau, bet kokiu atveju, ši tema tiesiogiai susijusi su tvarumu ir tvarumas čia yra esminis dalykas. Ir tą turėtume turėti omenyje, darydami kažkokius pakeitimus. Mes turime teisę e, gauti prieigą prie išteklių. Ir tą teisę, tą prieigą prie išteklių mes turėtume užtikrinti ir ateities kartoms. Tai, tai yra tvarumo esmė. E, be to, čia susidurėme ir su būtinybė. Būtinybė veiksmingai naudoti išteklius. Tuo pačiu mes turėtume atsisakyti materialaus požiūrio, nes mūsų visuomenė kol kas yra orientuota tik į e, materialinių išteklių naudojimą, į nuolatinį BVP augimą ir todėl e, mūsų civilizacijoje atsiranda esminių prieštaravimų. Taigi mes dabar susidurėme su galimybių ribomis, kalbant apie žaliavas ir tai yra esminis klausimas, kurį reikia spręsti. Tačiau taip pat turėtume pamastyti apie tai, kaip galėtume užtikrinti gamybą, sunaudojant kiek įmanoma mažiau medžiagų žaliavos išteklių. Be to yra tam tikros medžiagos, tam tikros medžiagos, kurios naudojamos labai E, jas švaistant, jų netausojant. Pavyzdžiui, čia galime prisiminti fosforą. Galbūt mes dar turime fosforo išteklių 70 metų, tačiau jo labai daug naudojama trašose ir tai reiškia, kad fosforas yra tiesiog švaistomas. Nes tos trašos yra paskirstomos aplinkoje ir tai yra e, panaši situacija kaip ir su įvairiais chemikalais žemės ūkyje. Todėl čia mes turėtume tik tai, tikrai priimti rimtus sprendimus ir pamastyti apie tai, kaip mes galėtume nešvaistyti tam tikrų medžiagų. Čia aš turiu įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, auksas. Auksas iki šiol naudojamas taip pat labai e, dosniai. Ir turime dabar apie tai pagalvoti, nes mes juk siekiame tvarumo savo visuomenės raidoje Todėl mes turėtume taip pat e, tą perspektyvą, tą tvarumo perspektyvą išplėsti ir kitais faktoriais. Dėkoju toliau Karl Šliuter. Like Aš norėčiau pratesti ir pakalbėti apie veiksmingumo didinimo tikslus. Jie teisingai minimi pranešime. Tačiau reikėtų išsiaiškinti vieną dalyką, kad mes tradiciškai siekime augimo ir stabilumo pakto tikslų, kitaip nesukursime darbo vietų, tačiau žaliavų veiksmingumas yra visiškai žemo lygio. Reikėtų prisiminti, kad Kinija didina savo išteklių gavybą. Pavyzdžiui, Švedijoje buvo pasiektas labai didelis veiksmingumo naudojant gamtos išteklius lygis, tačiau vėl dėl to, kad daug išteklių naudojanti pramonė vėlgi nu, nustumė mus į šalį. Taigi mūsų laukia dideli iššūkiai, kadangi kiekvienais metais turime tapti vis labiau veiksmingesni. Ir jeigu auks mūsų gamyba, tai kaip mes mažinsime išmetalus. Netgi jeigu mes veiksmingai naudosime savo žaliavas išteklius, vis dėlto vis tik mums nepavyks atsverti to poreikio, kuris atsiranda didinant darbo vietas ir taip pat e, siekiant didesnio augimo. Taigi čia susidurime su didel, didžiulė problema. Nežinia, ar stabilumo ir augimo paktas yra tinkamiausia priemonė Europai ateityje. Galbūt reikėtų pagalvoti apie globalius išteklius, galbūt reikėtų galvoti apie didesnį veiksmingumą maži, mažinant darbo laiką ir taip pat užtikrinti didesnį žaliavų veiksmingumą, siekiant sumažinti išmetalus. Kaip vystysis, kaip pasielgsime siekdami šių tikslų, kadangi mes norime ir darbo vietų, ir augimo, ir taip pat norime sumažinti teršalus. Tai kaipgi visi tie tikslai atsispindi šioje strategijoje? Pone Makavin, prašau. Ačiū. Trumpai, pone pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad dokumente yra svarbių dalykų. Aš paminėsiu porą. Devintasis punktas. Sveikinu jo įtraukimą į dokumentą, nes svarbu išsiaiškinti, kokį kokius išteklius mes naudojame. Jeigu yra tokių žaliavų, kurios buvo surinktos E, pasaulio šalyse, kur žmonės kenčia, e, kur, jas, kur tas žaliavas renka e, kenksmingomis sąlygomis. Svarbu, kad vartotume tokias žaliavas, kurių rinkimas neblogintų kitų žmonių gyvenimo. Tad turime tikrai labai atidžiai žiūrėti, ką naudojame. Europos komisija turėtų atsižvelgti į šį aspektą Europos žalių strategijoje. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, Hansas Karlas jau kėlė šį klausimą. Maničiau, kad komisija mums turėtų kažkaip vadovauti. Pavyzdžiui, veidrodžių gamyba, noriu pateikti pavyzdį. Buvo renkami stiklas tam, kad būtų galima perdirbti stiklą. Tačiau mano regione paskui atsirado naujų dalykų. Na, regis, kad tai būtų puikus dalykas, nes juk surinkamas stiklas, jis perdirbamas ir tai vietoj to, kad E, stiklą neštume kažkur konteineriais paimamas iš namų. Tačiau įdėgų šią sistemą paaiškėjo, kad kol stiklas atvežamas į perdirbimo įmonę, e, tas stiklas laikomas, laikomas kažkur kitur ir dėl to tampa prašiau perdirbamu, panašiai su plastiku. Vienos politikos tikslas, perdirbimo politikos tikslas kartais prieštarauja kitam tikslui. Reikėtų Europos komisija mūsų vadovauti ir pasakyti, kas yra geriau ar šiuo atveju perdirbti vieną ar kitą žaliavą, ar siekiant nedidinti kokiu nors dujų turinčių šiltame efektą išmetimo atmosferą, to nedaryti, ar geriau tiesiog turėti atskirus surinkimo punktus kai kuriams medžiagoms, perdirbti ar, ar naikinti, čia turėtų tarti savo žodį Europos komisija. Ir dabar, dabar jau sunku mokėti už vienas ar kitas paslaugos. Pavyzdžiui, kai tenka rinktis, ar geriau finansuoti senų žmonių priežiūrą, ar žaliavų perdirbimą, aišku, pasirinkimas gali būti tikrai labai nelengvas. Ačiū. Kolega Ader. Labai greitai kviečiu kalbėti. Annak ellenére, hogy különböző pár... Dėkuoju, ponė pirmininkė. čia išsiskiria skirtingų politinių frakcijų e, nuomonės, tačiau norėčiau pranešėjai padėti, e, priminęs tokį dalyką. Prieš metus mes pritarėme socialistų iniciatyvai, kad ES reiktų užbrau, uždrausti kalnakasybos pra, pramonę brįsta cionidų. Apie tai mes diskutavome ištisus mėnesius. Dabar e, dar buvo taip pat paminėta elektro atliekų tema. Taigi kaip mes galime suvienyti, sujungti šitas dvi temas? E, rinkdami, pavyzdžiui, elektroninės atliekas ir jas panaudojami, panaudodami mes galėtume užtikrinti didesnį e, veiksmingumą. Iš tos pačios, e, e, iš to paties kiekio e, E, elektro atliekų galima 150 kg daugiau aukso iš, išgauti negu e, iš tos senos cionidų gristos kalnakasybos technologijos. Taigi mes iš panaudotų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų galime išgauti 150 kartų daugiau aukso. Taigi manau, kad mes e, turėtume e, pasitelkti tokią motivaciją. Tačiau kita vertus turėtume e, uždrausti visas pasenusias technologijas ir bandyti skatinti visas naujas, inovatyves technologijas. Prie to galima priskirti ir e, atliekų perdirbimą. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Ader. Ponui Karvaliu žodis, prašau. Thanks, uh, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai, papunkčiui. Pirmiausia, ačiū ponė Merkis už puikų pagrindą nuomoniai. Norėčiau pasakyti, kad mūsų komunikatas dėl žaliavų apima ne tik mineralus, bet ir tuos vadinamosius biotinius resursus. Tai apima, pavyzdžiui, medį ar, ar panašiai. Kitas komentaras. Komisijoje mes turime tris ramščius. Ir čia kaip tik yra kalbam apie tą trečiąjį ramstį Europos žaliavų tinkamą panaudojimą ir efektyvumą. Visi tie ramšiai yra vienodos svarbos, visi trys. Tai nereiškia, kad svarbiausias yra, pavyzdžiui, trečiasis ramsis, kur kalbam apie žaliavų efektyvumą. Jie vis, svarbus vienodai. Dėl tikslų. Mes pritarėme daugeliui čia išsakytų nuomonių dėl to, kad e, reikėtų skaičių, tačiau ne, nelengva numatyti skaičius, kalbant apie energijos, e, apie žaliavų e, panaudojimo efektyvumą ir panašiai. Mes rengiame gairės šiuo klausimu, tačiau numatyti skaičius yra sunku. Naudojant skaičius jau reikia renkti papildomas metodologijas Galbūt mūsų nuomonė geresnis atvejis būtų kiek, kiekvienu atveju spręsti atskirai. Pavyzdžiui, kad dėl atliekų perdirbimo. Štai čia tuomet galima numatyti direktyvoje reikalavimus susijusius su atliekų surinkimu, su perdirbimu ir panašiai. Ir tikslus galima numatyti atskiriems atvejams, atskiroms kategorijoms žaliavų. Tačiau mes nepritartume tam, kad būtų susitarta dėl kažkokių ap absoliučių skaičių, kurie gali pasirodyti nerealistiniai. Šeštas punktas, jūs kalbėjote apie e, žaliavų kilmės svarbą. Ir nelabai aišku, ką norėjote pasakyti, bet, pavyzdžiui, kalbant apie medį, irgi galima dėl tos kilmės susitarti ir, ir ją atsekti, tačiau tai nėra įmanoma visais atvejais. Devintame punkte, pažiūrėjau, kalbame, kalbama apie mineralus. Jeigu e, komisija dirba prie šio klausimo, pozicijos nerandama galutinės, tai tuomet mūsų nuomonė irgi šiuo klausimu būtų verta spręsti pagal atskirus atvejus, o nesutarti dėl absoliučių kažkokių skaičių. Bioįvairovės klausimas ir ekonomikos ir aplinkosaugos reikalavimų suderinimas. Tai yra kažkas, kas yra mūsų politikos šerdis apskritai. Sveikiname šį požiūrį, mes tik pernai paskelbėme kai kurias gairias dėl Natūros 2000. Tikslas buvo valstybėms narims pateikti tam tikras gairias, vietos savivaldos struktūroms pateikti gairias, kad būtų galima šiuos tikslus tarpusavį suderinti. Ir čia nemanau, kad reikia dar ką nors pridurti. Na ir paskutinis dalykas, vienuoliktasis punktas. E, mokesčiai buvo paminėti čia dėl mineralų išteklių. Čia norėčiau pritarti komentarų, kurį išsakė vienas iš parlamentarų. Sukurti mokestį, kuris padidina vienus ar kitus kaštus, reiškia, kad mūsų ekonomika atsidūrė mažiau palankioje padėtyje negu kitų šalių įmonės konkurentės. Tačiau protingai perskirstyti mokesčius gali būti neblogas sprendimas. Jeigu kaštų požiūrių ne, neatsitiktų jokių dramatiškų pakeitimų, galbūt tuomet galėtume šį klausimą nagrinėti detaliau ir priimti sprendimus. Ir Baigiamasis komentaras dabar. Kažkas klausė, kokias priemonės galim pasitelkti, kad, kad atliekų perdirbimas būtų efektyvesnis ir kad jos taptų žaliava. Pone Merkė savo pranešime užsimena apie tai, tai yra inovacinės partnerystės taikymas – Kaip žinia, Europos parlamentas diskutavo dėl šio klausimo, komisija dėl šios partnerystės rengia savo dokumentą ir mes Pastebėjome, kad jeigu norime pasiekti pažangos, reikalinga turėti aiškę diskusijų struktūrą. Turi dalyvauti visos suinteresuotos pusės - Europos komisija, parlamentas, valstybės narės ir panašiai. Ir turime išsiaiškinti, ar turime reikiamas technologijas, kad būtų galima atliekas perdirbti efektyviai, ar galime parengti e, reikiamus standartus, ar turime įdėgę e, sąžininkas atrankos procedūras susijusios su atliekų tvarkymu. Tai yra tie klausimai, prie kurių turi būti nuolatos grįžtama ir svarbiausias klausimas turėtų būti, ar vienas ar kitas dalykas yra, yra, yra įmanomas ar ne. Jeigu nuolatos diskutuosime tais pačiais klausimais nieko nedarydami, tai reiškia, kad tik sustiksim ir kartosim vieną ir tą patį. Tai nepadės praktikoje pasiekti rezultatų. Tad kiekvienu atveju turime kelti klausimą, ar pavyks priimti vieną ar kitą sprendimą, kokie yra mūsų tikslai, kada ketiname jų pasiekti, po metų, po penkių metų ar kada. Galiausiai nuo, manyčiau, bendrų pasamprotavimų laikas pereiti prie labai konkrečių žingsnių. Jeigu mes manome, kad tikslai yra esminiai, tai tuomet turime e, numatyti, kaip tų tikslų bus siekiama. Tam reikia numatyti diskusijų struktūrą, sprendimų prieimimo struktūrą ir e, tuomet e, priimti saistančius sprendimus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū už jūsų apibendrinimą. Jeigu pranešėjas norėtų pridurti, jeigu pranešėjas norėtų pridurti kokį žodelį, sėkmėjai žodį uw constructieve punten en constructieve. Uh, uh, en eigenlijk ook dank voor. Dėkuoju už tuos konstruktyvius pasiūlymus. Buvo patikta daug klausimų. Aš atsakysiu tik tai į tuos, kurie mano manimo yra svarbiausi. Be to turėtume pratesti diskusiją ir vėliau dėl tų klausimų, kurie verti tolesnio aptarimo. Dėl Florence minčių. Mums nereikia vaikytis kokiu nors tikslų, bet labai aiškiai įvertinti kiekvieną konkretų atvejį ir susigaudyti, kas yra įgyvendinama ir kas ne. Tikslai nepadės. O perdirbant tikslai taip pat nepadės. Jeigu pasakysime, kad 70 procentų mes perdirbsime, dar nereiškia, kad mes turėsime naudos iš to perdirbimo. Todėl perdirbimą reikėtų skirti į tris e, etapus. Tai yra į atliekų surinkimą, tai pirminį perdirbimą ir po to jau į atskyrimą, lydimą ir taip toliau. Taigi tie trys etapai yra labai svarbus. Ir reikia stengtis, kad šio perdavimo procese būtų išgaunama kuo daugiau tinkamos perdirbti žaliavos. Negalima tiesiog lauštis per uždaras duris. Ir aš minėjau taip pat šių žaliavų tam tikrą hierarchiją. Aš nesakiau, kad reikia nustatyti tam tikrą hierarchiją, bet reikia suvokti, kad įvairios medžiagos gali būti įvairiems tikslams naudojamoms. Naudojamos ir todėl mums reikėtų iš anksto apsispręsti, kur kokias medžiagas žalvės galėtume panaudoti. Kolega Florence kalbėjo apie McDonald'ą e, e, taip pat kalbėjo apie vėjo jėgainės ir taip pat lygino vėjo jėgainės su uh, greitosios pagalbos automobilių gamybai reikalingomis žaliavomis. Kitas dalykas uh, - mokesčiai. Ko gero nebūtų galima siūlyti tiesiog padidinti mokesčius. Bet galvoti apie finansinės priemonės reikia. Jos turėtų skatinti, skatinti perdirbti. Ir žinoma, šiek tiek atbaidyti nuo ne, neūkiškumo. Taigi, nebūtų galima, nebūtų teisinga, jeigu mes tiesiog nusigręžtume nuo darbinės veiklos ir pereitume prie E, apmokėsinimo. Dauguma žmonių šiandien įsigyja naują prietaisą aparatą vietoj to, kad jis būtų remontuojamas. Taigi reikia pakeisti mąstyseną. Taip pat rūšių įvairovė yra labai svarbi tema. E, tai temai spręsti reikia ilgalaikės politikos Dabar mes sutelkėme dėmesį į žaliavas, po to pereisime prie e, rūšių įvairovės. Tačiau darant tai žingsnis po žingsnio, nieko nepasieksime. Mums reikia apjungti savo jėgas, bet problema yra ta, kad kiekvienas komisijos atstovas yra atsakingas už savo sritį. dėl teisės aktų įgyvendinimo. Jeigu norime pasiekti daugiau, reikalingi, žinoma, nauji teisės aktai. Tačiau net ir turint juos dažnai nepakanka valios įgyvendinti. Tiesiog reikia norėti sutvarkyti savo būstą, savo namus. Pirmininkė prašo baigti pasisakymą, kadangi posėdžio laikas baigėsi. Buvo ir daugiau pateiktų klausimų dėl savartynų, jų rengimas neturėtų būti atidėliojamas. Pirmininkė įspėja, kad vertėjai jau kelia sparnus. Tuomet aš kalbėsiu angliškai. Jeigu vertėjų nebus, tada mes susikalbėsim anglų kalbą. To... Žinoma, e, apmokestinimas, taip pat e, savartynų problema reikia spręsti. Ir paskutinis mano sakinys dėl to, ką paminėjo komisija. Mes inovacinės partnerystės pasiūlymo turinio tarsi nežinome kas yra siūloma. Aš pritarčiau inovacinė jų partnerystė, tačiau aš nežinau, ką šita partnerystė e, mums atneš. Todėl kitą progą mielai norėčiau išklausyti jūsų. Ačiū. Ačiū vertėjams, kad jie liko dirbti šiek tiek ilgiau. Pakeitimus iki gegužės 27 vidurdienio privalu pateikti. 21 birželio balsuosim komitete įtrė ir 2011 rugsėjai plenarinėje sesijoje visiems skanaus.